rytoj 12 valandą. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas yra, gal dabar kalbėsiu lenkiškai. Kalba eina apie saugumo garantijų susitarimo ateitį atsižvelgiant į nacionalinės saugumo agentūros veiklą. Norėčiau kolegos jūs informuoti, kad šiuose diskusijose nėra numatyta galimybė užduoti klausimus pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Dėl to neleisiu Jums pasisakyti pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Na ir pradėsime nuo pono ministro, pono Kurkulo kuris pasakys tarybos vardu. Prašau, ponė. Ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Per pastarosius šešis mėnesius mes susidūrėme su labai neraminančią informaciją e, pranešimais iš spaudos ir kaltinimais susijusiais su slaptomis JAF stebėjimo ir sėkimo programomis, kurios kenkia ES piliečių duomenų privatumui buvo atskleista informacija apie sėkimo programas. Jas vykdė nacionalinė saugumo agentūra JAV. Tai be jokios abejonės iškėlė nemažai rimtų susirūpinimą keliančių klausimų. ES institucijos sureagavo įvairiai į šios kaltinimus. Buvo įsteigtas tyrimų komitetas, kuris, kiek suprantu, turėtų greitai pateikti ataskaitą. Šalia to ES JAF specialioji darbo grupė buvo įsteigta duomenų apsaugos klausimais, kuri turėtų išanalizuoti teisinį pagrindą JAF stebėjimo veiklai, kuri turi įtakos asmenims gyvenantiems JAF, ES. Ši darbo grupė paskelbė ataskaitą lapkričio 27 dieną praeitais metais. Europos komisija savo ruoštų paskelbė komunikatą lapkričio mėnesį, apie tai, kad reikia atkurti pasitikėjimą ES-JAF duomenų srautais. Kalbant apie specialųjį saugumo garantijų susitarimą, čia jau yra komisijos reikalas, kadangi komisija turi priimti sprendimą. Ji atsiskaitydama parlamentui paskelbė neseniai komunikatą, skirtą ir parlamentui ir tarybai, kur kalbama apie saugumo garantijų susitarimo veiklą, veikimą. Komisija pirmiausia planuoja išsames e, ataskaitos diskusijas tarp valstybių narių atstovų. Taip vadinamasis 31 straipsnio komitetas turėtų tai aptarti. Tai bus saugumo garantijų sistemos funkcionavimo aptarimas ir mes manome, kad e, reikalingas platesnis pežiūros procesas, įtraukiant į diskusijas ir konsultacijas Europos parlamentą bei tarybą. ES JAF darbo grupės duomenų apsaugos klausimais ataskaita rodo, kad JAF įstatymuose yra nemažai teisinių pagrindų, pagal kuriuos įmanoma plačiu mastu rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kurie yra perduodami JAF arba apdorojami įmonių, kurios veikia Junktinėse Amerikos valstijose. Saugumo garantijų sprendimo pirmajame priede teigiama, kad e, privatumo principo laikymasis gali būti apribotas pagal situaciją, jeigu, jeigu čia yra nacionalinio saugumo viešų interesų reikalavimai arba teisėjai saugos reikalavimai. Komisija savo komunikate teigia, kad nors išskirtiniu pagrindu, apdorojant duomenis nacionalinio saugumo tikslais ir kad tai yra pripažįstama kaip galimybė pagal saugumo garantijų susitarimo, plataus masto žvalgybos e, organų duomenų surinkimas ir naudojimas e, finansiniais tikslais nebuvo numatytas tuo metu, kai buvo priimtas saugumo garantijų susitarimas. Europos komisijos komunikate pateikiama 13 rekomendacijų, kaip būtų galima pakoreguoti saugumo garantijų susitarimą, kalbant apie JAV institucijų galimybę naudotis duomenimis, kurie perdodami pagal saugumo garantijų susitarimą. Čia reiktų e, iš principo paminėti tris elementus. Pirmiausia, proporcingumo ir būtinybės principo reikia laikytis. Tai reiškia, kad gali egzistuoti skirtingi supratimai tarp JAV ir ES, kalbant apie tai, kas yra būtina ir kas yra proporcinga, ypač kalbant apie nacionalinio saugumo dalykus. Taip pat tai reiškia, kad egzistuoja skirtingi, skirtingas elgesys su JAV piliečiais, gyventojais ir ne JAV piliečiais. Tiesiog skirtingas, skirtingai elgiamėsi su JAV gyventojais ir ne JAV piliečiais. Komisija mano, kad kai kurie saugikliai, kurie numatyti pagal JAV įstatymus, yra taikomi tik tai JAV piliečiams arba legaliai ten gyvenantiems asmenims. Taryba jau išsakiusi yra stiprią paramą tiems dviems komisijos pareiškimams. Vienodas elgesys su ES piliečiais ir JAV gyventojais. Ir galimybė ES piliečiams turėti teisę į privatumą turi būti numatyta taip pat kaip JAV piliečiams. Dėl to reikia sustiprinti būtinybės ir proporcingumo principus duomenų surinkimo srityje. Kaip jūs žinote, Junktinėse Amerikos valstijose dabar vyksta stebėjimo programų peržiūra Ir mes labai tikimės, kad į šiuos dalykus bus atsižvelgta. Trečiasis dalykas, kurį mini komisija, būtent, kad duomenų perduodant duomenys reikalinga daugiau skaidrumo pagal saugumo garantijų susitarimą, pežiūros grupės ataskaita apie žvalgybos ir telekomunikacijų uh, technologijas, tą grupę įsteigė prezidentas Obama, ten yra pateikta nemažai rekomendacijų, kurios būtent ir kalba apie tai. Ir komisija dabar ketina palaikyti tolesnius kontaktus su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, kad būtų patobulinta sistema ir užpildytos spragos. Nacionalinės saugumo agentūros praktika kelia nerimo, bet komisija akcentuoja ir kitus aspektus susijusius su tuo, kaip saugumo garantijų sistema veikia ir kaip jos yra laikomasi. Mes manome, kad e, pasirinktas kelias yra teisingas, saugumo garantijų susitarimas yra komisijos sprendimas, grindžiamas 95 metų duomenų apsaugos direktyva. Dėl to mes manome, kad komisija, o ne taryba, turėtų prisimti įgaliojimus, atšaukti tą sprendimą arba jį pakoreguoti. Pirmininkė gerbiami parlamentarai. Kalba eina apie svarbius dalykus. Viena vertus, žvalgybinės informacijos rinkimas užsienio valstybės, valstybės, kuri yra viena svarbesnių strateginių partnerių, tai kelia nerimą ir mes turime imtis priemonių ir apginti teisę į privatumą, taip pat apginti ES žmonės. Ir galiausiai problemas išspręsime tik dialogo būdu, dėl to mes sveikiname visas diskusijų galimybes ir ypatingai raginame komisiją ir toliau konstruktyviai kalbėti su JAV institucijomis, spręsti konkrečius klausimus ir problemas, kurios buvo identifikuotos. Dėkui uždėmesį. Dėkoju, ponė ministrė. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijos vicepirmininkiai poniai Reding. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Mes turėjome galimybę e, jau šią vasarą kalbėti apie NSA bylą tiek šiuose e, parlamento rūmose, plenarnėje salėje, tiek Libe komitete. Iš tiesų tos diskusijos buvo naudingos ir aš dabar laukiu Libe komiteto E, tyrimo rezultatų. Yra labai svarbu, kad mes prieš savo partnerius iš JAV kalbėtume vienu balsu ir kad užtikrintume, kad e, šiuose diskusijose su JAV būtų pakankamas dėmesys skiriamas duomenų apsaugai. E, susitikimuose su JAF administracijos atstovais, e, vizitų e, metu į JAF ir taip pat e, mūsų ad hoc eksporto ekspertų grupėje mes išreiškėme savo abejonės ir mes, Europos parlamentas ir komisija, nuolat kalbėjome vienu balsu ir tai yra labai svarbu, nes mūsų balsas buvo išgirstas Jungtinė, Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip pat e, JAF išgirdo, kad mes norime susigražinti pasitikėjimą į savo transatlantinius santykius, į, į transatlantinių duomenų e, perdavimą. E, Kaip paminėjo pirmininkaujančios valstybės atstovas, saugumo garantijų susitarimas yra labai svarbus susitarimas šiame e, kontekste, kalbant apie komisijos atsakomybę. Mes čia kalbame apie ES piliečių duomenų perdavimą atitinkamoms e, e, JAF kompanijoms ar įmonėms. E, pagal atitinkamą sistemą. Tas duomenų perdavimas vyksta nuo 2000 metų ir mes siekiame, kad e, būtų laikomasi visų ES standartų perdodant duomenis. Tačiau vis tik yra tam tikrų trūkumų ir komisija juos nagrinėja, kaip Europos parlamentas į mus kreipėsi, mes išanalizavome e, saugumo garantijų susitarimą ir lapkričio 27 dieną pateikėme tos analizės rezultatus. Mes aiškiai ten suformulavome, kad ta, tas saugumo garantijų susitarimas nėra toks jau e, saugus e, yra tam tikrų trūkumų iš JAV pusės, kai kurios įmonės E, nesilaiko e, numatyto modelio ir tai daro neigiamos įtakos e, asmenų teisėms ir sukuria atitinkamus privalumus JAV atitinkamoms įmonėms konkurencinėje kovoje su tokiamis pačiomis Europos bendrovėmis. Taip pat mes labai E, didelį dėmesį skiriame e, rizikai, kur yra susijusi su e, asmens duomenų perdavimu. Taip pat atkreipiame dėmesį į nacionalinių saugumo, JAF nacionalinių saugumo, nacionalinės saugumo agentūros vykdomo, vykdomą piliečių sekimą. Mes manome, kad duomenų perdavimas turi atitikti e, proporcingumo ir būtinybės principus. Tačiau masinis e, duomenų rinkimas e, nesvarbu kokia, kokia įstaiga tą darytų, netitinka proporcingumo ir būtinybės principų. Ir aš tai aiškiai pasakiau mūsų kolegoms iš JAV. Pasakiau, kad e, šia, šį klausimą reikia spręsti, jeigu mes norime užtikrinti e, saugumo garantijų modelio testinumą. E, mes turime įvesti daugiau aiškumo ir mes turėtume turėti galimybę pasitikėti tuo, kad jeigu duomenys yra perdodami JAV, e, jų e, rutinos principų neperžiūrės NSA. E, iš tiesų saugumo garantijų susitarimo e, tikslas yra perduoti duomenis pagal aukščiausius saugumo standartus, taip kad būtų laikomasi ES duomenų e, apsaugos standartų. Komisija pateikė savo komunikatą parlamentui ir tarybai dėl saugumo garantijų susitarimo veikimo. Ir ten yra išskirti 13 esminių punktų, kurie yra labai svarbus siekiant užtikrinti e, duomenų apsaugos testinumą, duomenų apsaugos pagal ES standartus. Ir komisija teikia e, savo rekomendacijas keturiose sritise E, kuriuose e, reiktų e, JAV kai ką pakeisti, kalbant apie skaidrumą, apie atitinkamą domenų naudojimą ir apie prieigą viešų, viešų institucijų prieigą prie domenų. Tose 13 punktų, kurias gavo JAV, jie taip pat gavo ir atitinkamą užduočių sąrašą ir aš tikiuosi, kad jie patobulins veikianti e, modelį. Kit, e, ir artimiausių metų Briuselėje yra numatytas susitikimas šią temą. JAF e, federaliniai priekybos rūmai, su kuriais mes deramės, turėtų pagerinti saugumo garantijų susitarimo veikimą. Taip pat turėtų visas išimtis šiame susitarime suformuluoti labai aiškiai, taip, kad tos išimtis būtų taikomos tik tais atvejais, kai yra būtinybė e, laikantis nustatytų standartų. Mūsų e, komunikatas e, dėl pasitikėjimo sugražinimo perdodant duomenys JAV E, aiškiai pabrėžia, kad atitinkamus patobulinimus reiktų padaryti iki šių metų vasaros ir e, todėl tikimės, kad e, tie pakeitimai bus įgyvendinti kiek įmanoma greičiau, nes saugumo garantijų susitarimo veikimas yra susijęs su tų patobulinimų įgyvendinimu. Gerbiami parlamento nariai, siekiant saugesnio saugumo garantijų susitarimo, mes neturėtume e, pamiršti duomenų apsaugos reformos. Mums reikia labai e, aiškaus ir griežto teisės akto, kuris reglamentuotų duomenų perdavimą į užsienį. E, tai yra e, mūsų prievolė, nes tai užtikrintų teisinį saugumą e, E, juridiniams subjektams įmonėms. E, norėčiau pabrėžti, kad mes labai e, aršiai kovojame už duomenų apsaugos reformą. Mes turime kartu daryti spaudimą tarybai, kad ji dirbtų greičiau, kad kiek įmanoma greičiau prasidėtų dėrybos ir kad susitarimas e, būtų susijęta su tarybos išvadomis. Ir aš labai norėčiau pasidžiaugti, kad Graikija, kaip pirmininkaujanti valstybė, kitą savaitę rengia neformalią ministrų tarybą, kuriame, kurioje bus nagrinėjama ši tema. Dėkoju, ponė Reding. Prieš pradedant diskusijas norėčiau priminti visiems kolegoms, kad šia, šia, šiose diskusijose nenumatyta e, klausimų pagal mėlynos kortelės procedūrą galimybė ir taip pat nebus spontaniškų pasisakymų procedūros. E, tiesiog šiose diskusijose pasisakys po vieną kiekvienos politinės frakcijos atstovą. Pradėkime nuo EPP vicepirmininko pono Manfredo Weberio. Jums skiriamos trys minutės, prašau. Gerbiamas vicepirmininkė, gerbiama Europos komisijos vicepirmininkė, gerbiami tarybos atstovai šiandieninė diskusija mums aiškiai rodo, kad mes ir toliau turėtume tęsti diskusijas dėl NSA bylos. Tai yra signalas ir mūsų piliečiams, kad mes domimės šiuo reikalu ir taip pat tai turėtų būti aiškus signalas JAV. Mes žinome, kad NSA veikla iš tiesų peržengia tam tikras ribas ir, ir tai yra nesuvokiama, galima JAV šiuo atveju lyginti su Rusija ir Kinija. E, nors Ameriką mes laikome savo bičiuliais. Taigi turėtų būti skirtumas, kaip mes elgiamės vieni su kitais. Pirmasis atsakas buvo teisingas, tai buvo politinis atsakas, todėl reikia padėkoti mūsų komisariai, kuri rado aiškius žodžius, kaip kalbėti su Vašingtonu. Taip pat yra labai svarbu, kad mūsų valstybės narės darė taip pat aišku spaudimą e, JAV. E, mes turime kalbėti apie tuos standartus, kurie galioja ES ir turime taip pat galvoti apie atitinkamas teisinės pasiekmes. Dėl to EPP e e, e, mano, kad mums reikia daryti didesnį spaudimą Vašingtonui, mums reikia daryti spaudimą savo partneriams iš JAV, nes kol kas neaišku, ar JAV E, laikosi saugumo garantijų ar ne, nes tos saugumo garantijos buvo e, rinkos principas, kuomet e, abi susitarimo šalis turėtų gerbti viena kitos duomenų apsaugos standartus. Kol kas mes matome, kad tai vykdoma tik tai, tą vykdo tik viena šalis ir e, būtent e, e, atitinkamų standartų turi laikytis tik ES bendrovės. O jeigu mes norime laikytis principo, kad visos paslaugos Europoje būtų teikiamos pagal Europos standartus, tai tuomet mes turime labai dėmiai patikrinti saugumo garantijų susitarimą. E, nepamirškime, kad mūsų e, gyvenimas yra vis labiau skaitmeninamas ir mes artimiausių laikų pamatysime, kaip tas gyvenimas pasikeis. E, jeigu mes atsisakysime pasirašti saugumo garantijų susitarimą, JAV supras, kad mes rimtai žiūrime į atitinkamas problemas susijusias su domenų apsauga. Galbūt tada JAV supras, kad Vašingtonas turi pakeisti savo mąstymo būdą. Galbūt supras, kad e, nėra E, pirmos ir antros rūšies piliečių ar vartotojų, e, kad nėra skirtumo tarp vartotojų iš JAV ir ES. Todėl norėčiau palaikyti mūsų komisarę ir norėčiau pasakyti, kad mes turime reikalauti e, atitinkamų sąlygų taip pat Europos bendrovėms Amerikoje. Vašingtonas turi tą suprasti. EPP siekia glaudesnės partnerystės su JAV ir atsisakydami saugumo garantijų susitarimo mes padėtume E, atvertume galimybės e, naujų pagrindų persvarstyti tą partnerystę. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju toliau socialistų ir demokratų frakcijos vardu pasisakys ponas Klot Moraeš. Trys minutės. Uh, Pirmininkė, jei galvotume apie simbolinius ir praktinius aspektus to parlamento tyrimo į sekimo skandalą, tai labai tinkama, jog mes dabar kalbame apie saugumo garantijų susitarimą, nes jis ir piliečius įtakoja ir verslą, jis simbolizuoja ES problemas susijusias su pasitikėjimu tarp ES ir JAV, problemas susijusias su duomenų perdavimu Saugumo garantijų sustarimas yra simbolinis, tai simbolis to tyrimo ir mūsų laukiančios užduoties. Aš parengiau pranešimą kartu su šelniais pranešėjais. Aksel Vos taip pat parengė darbinį dokumentą, šis darbas vyko pastaraisiais mėnesiais. Rekomendacija stabdyti saugumo garantijų susitarimą ir užtikrinti, kad įsigalėtų kitas mechanizmas, kuris užtikrintų griežtesnį duomenų apsaugos standartą, tai yra siekis išreikšti mintį, jog skirstimas į pirmos ir antros kategorijos piliečius yra neprimtinas. Mes kalbame apie trūkumus ir apie informacijos trūkumą. E, tyrimas atskleidė, jog tam tikros įmonės nesilaiko susitarimo, nėra veiksmingo skundų mechanizmo, kur Europos piliečiai galėtų pasiskūsti, e, kompanijos nėra niekam atsakingos. Europiečių duomenys perdodami į JAV, ten saugomi labai prastai. JAV duomenų apsaugos standartas yra menkesnis nei Europoje. Saugumo garantijų sustarimas Europos piliečiams jokios apsaugos nesiūlo. Ir NSA agentūra ir FISA ir pagal tam tikrą įstatymą į tuos duomenys JAV gali kištis. Dabartinis saugumo garantijų susitarimas numato, kad dėl nacionalinio saugumo priežasčių galima pritaikyti tam tikras išimtis. E, pateikta 13 rekomendacijų, tačiau to nepakaks, nes nenustatomos JAV jokios griežtos prievolės. Komisijai noriu pasakyti štai ką. Mes vienu balsu su, Vaš su Vašingtonu turėtume kalbėti ir kalbame Tačiau turime reikalauti pakoreguoti saugumo garantijų sustarimą, kad e, aiškiai jiems pasakytume, jog mm, ES ir JAV turi susitarti, privalo susitarti dėl domenų apsaugos. E, liberalų vardu, ponia Intveld. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisarė už jūsų pasiūlymą. Gal ir neblogas, ne, bet nepakankamai geras pasiūlymas. Dar iki Snaudeno žinojome, kad saugumo garantijų sustarimas yra prastas, tik simbolinė apsauga. Jokios realios apsaugos jis nesiūlo Europos piliečiams. Tik tai e, pasiūlo teisinę priedangą toms kompanijoms, kurios apdoroja duomenis. Tos kompanijos žino, kad pažeidžia ES taisyklės tos kompanijos atsidūrusios tarp JAF ir ES skirtingų jurisdikcijų. Ir šitą situaciją mes daugybę metų toleravome. Daugybę metų komisijos prašome pasiūlyti sprendimą, bet komisija sėdė rankas susidėjusi. Tas garsusis įvertinimas saugumo garantijų susitarimo. Tas įvertinimas buvo atliktas praėjus dviejams metams po nustatyto termino. Kam Vėl siūloma suteikti daugiau laiko komisijai ir JAV, kad surastų sprendimą. Problema mums aiški, sustarimas neveikia ir aš jau prarandu kantrybę, aš kalbu apie tas kompanijas. Daugybę metų toleravome situaciją, suteikėme jiems pereinamąjį laikotarpį. O ką jie per tą laiką veikė? Jie užsiemė milžinišką lobistinę veiklą savo interesus gindamos. Laikas sustabdyti saugumo garantijų susitarimą šiandien. Ir gal tada komisija ir JAF administracija atsibus, ir kompanijos atsibus, ir rimtai kips į darbą, ieško sprendimų. Pats laikas šiam parlamentui ir Europos komisijai e, stoti į Europos piliečių gynybą nes nukenčia Europos piliečiai, nukenčia ir mūsų verslo interesai. Man sunku ištarti šios žodžius, nes aš esu liberalė. Tačiau situacija prasta. Aš tikiuosi, kad šiandien komisijas sustabdys saugumo garantijų sustarimą ir kad iki rinkimų suras sprendimą. Ačiū. Pusantros minutės žaliųjų vardu ir Europos laisvo alianso vardu ponas Albrecht. Ačiū pirmininkė kolegos. Snaudino atskleisti faktai rodo, kad mums reikia geresnės duomenų apsaugos. Didžiosios korporacijos ir žvalgybos tarnybos veržiasi į mūsų privatų gyvenimą. Tai skandalinga. Milijonai piliečių ir vartotojų viešai skundžiasi, tačiau ne vienos ES valstybės vyriausybė nesėmė jokių veiksmų, kad tai sustabdytų. Nėra jokių pasiekmių. Google vadovas Erik Schmidt pavadino privatumą anomaliją ir nori, kad mes pamirštume privatumą ir duomenų apsaugą. JAF interneto bendrovės iš Silicijos lėnio sėkmingai užsima lobistinę veiklą e, Vašingtone ir atsisako bet kokio duomenų apsaugos reguliavimo, o čia Europoje jie ignoruoja tas taisyklės. Kolegos, pats laikas baigti šitą praktiką. Būtent Europos parlamentas turi galių tai padaryti. Mes reikalaujame vieno bendro Europos domino apsaugos įstatymo. Jau dviejus metus tai vyksta. Tačiau ministrų taryba suka ratais, vengia e, diskusijos ir e, nepasiūlo jokios konkrečios pozicijos. Didžiosios duomenų korporacijos iš silicio slėnio turbūt mums padėkos, nes e, ES piliečiai ir vartotojai praranda pasitikėjimą savo vyriausybių gebėjimais juos apginti. Kolegos, jei mes nesustabdysime šito pažeidinėjimo, kurį atlieka JAV kompanijos, jei neprimsime reikiamų teisės aktų ir nespausime JAV, jeigu mes neatšauksime saugumo garantijų sustarimo, tai prarasime ne tik ES suverenumą, bet prarasime ir savo rinkėjus. Jie neis į rinkimus, neis balsuoti, nes jie netikės, jog mes galime apginti jų interesus ir teisės. Ačiū. Toliau Europos e, kairiųjų vardu, ponė Ernst. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Kaip toliau turėtų vystytis mūsų santykiai su JAV? Norėčiau šį klausimą užduoti mūsų komisariai. Ar mes, e, ar komisija elgsis kaip suvereni partnerė? ir e, pasisakys už mūsų teises, ar mes tiesiog paklusime e, didžiajam broliui, iš ko juoksis visa Amerika. Aišku, saugumo garantijų principas yra labai geras dalykas, bet realybėje jis visiškai neįgyvendinamas. E, nebuvo jokios nepriklausomos šito susitarimo kontrolės. Ji egzistavo galbūt tik tai popieriuje. Nebuvo niekuomet da, imtasi jokių priemonių prieš atitinkamus pažeidimus. Nėra transpar, e, skaidrios priežiūros, skaidrios e, kontrolės. Mums reikia aukštesnių duomenų apsaugos standartų, kurie būtų teisiškai saistantis visoms bendrovėms. Mums reikia veiksmingos ir skaidrios sistemos. Mes turėtume e, pasirašyti pagrindų susitarimą dėl domenų apsaugos JAV. Ir kol JAV blokuoja tą susitarimą, e, tai e, niekas nepasikeis. Mes turėtume aiškiai E, JAV pasakyti, kad ji turi baigti šnipinėti milijonus nekaltų ES piliečių. Mes e, pagal šio susitarimo ketvirtąjį straipsnį e, galima atsisakyti tam tikrų principų, jeigu jų neįmanoma įgyvendinti. Todėl aš tikiuosi, kad E, komisija veiks taip, kad paisi, pa, veiks paisydama milijonų ES piliečių teisų. Dėkoju toliau FD frakcijos vardu, ponė Cavela. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, provokuosiu ir norėčiau, kad grįžtumėme prie realybės. Nacionalinės vyriausybės ir jų saugumo agentūros yra įgaliotos pasirūpinti piliečių gerovę. Ir mes turime nepamiršti, kad priežastis, kodėl Mes turime aukštos kokybės saugumą JAV ir ES, taip yra dėl saugumo mechanizmų. Tam tikra prasme, dėl to šiek tiek nukenčia piliečių teisės. Ir šios programos įrodo, kad yra apsaugomi piliečiai ir jų duomenų privatumas. Ponios ir ponai, aš norėčiau, kad prisimintumėme praeitų metų Bostono maratono teroristinį išpolį. Jeigu nebūtų buvę nufilmuota ta medžiaga, niekuomet nebūtų surasti nusikaltėliai. Europa yra parlamentinės demokratijos erdvė. Mes turime pasitikėti savo įstatymais. Ypač, kai kalba eina apie žvalgybinę veiklą, kurios esmė pasirūpinti piliečių saugumu. Ačiū. Dėkoju. Pone Cavela. Pone Saufintveld, turiu Jums priminti, kad mėlynosios kortelės kelti negalima. Paskutinis kalbėtojas, neprisingusių vardų, yra ponas Erenhauseris. Prašau. Dėkoju. Aš labai gerai atsimenu dešimtąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį, kuomet internetas e, buvo mm, komercializuotas ir tada e, įsivys, išsivysė tokia antikampanija prieš tai ir buvo kalbama apie laisvą internetą. Ir dabar dėja iš to judėjimo nieko neliko. E, E, internetas buvo komercializuotas ir reikia pasakyti, kad visi apsaugos mechanizmai, taip pat ir tas saugumo garantijų sustarimas visiškai neveikia. E, visiškai ne, niekaip nenagrinėjamas tas kilęs skandalas, reformos nevykdomos. Kaip tik priešingai e, atitinkamas reformas blokuoja net ir pačios ES institucijos. Mums reikia ryštingesnių veiksmų, mums reikia europinio veiksmų plano, mums reikia reformų, kurios užtikrina užtikrintų duomenų apsaugą įvairiose sritise ir kad būtų užtikrinta taip pat demokratinė slaptųjų tarnybų kontrolė. Jeigu to nebus, tai situacija nepasikeis. Mums tų standartų reikia ne rytoj, o šiandien. Ačiū. Uh, Dėkoju. Dabar norėčiau pakviesti komisijos vicepirmininkę ponę Vivian Reding apibendrinti diskusijas komisijos vardu. Ačiū, pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Aš visiškai Puikiai supratau jūsų mintį. Ir jūs taip pat supratote, kad kaip paprašė Europos parlamentas, mes e, išanalizavome saugumo garantijų susitarimą ir pasitelkėme specialios darbo grupės rezultatus, diskutavome situaciją su verslo įmonėmis Europoje ir at, suradome trūkumų. Ir sutinku su to, ką jūs sakėte, kad trūkumų yra. Tokias išvadas padarė ir, padarėme ir mes. Ir remdamėsi tomis išvadomis, mes komisijoje pateikėme 13 konkrečių rekomendacijų ir tos rekomendacijos yra susijusios su visais susitarimo aspektais ir skaidrumu, ir žalos atlyginimu, ir įgyvendinimu, ir galimybę naudotis informaciją nacionalinio saugumo tikslais. Tai yra 13 būdų, kaip būtų galima pagerinti saugumo garantijų susitarimo veikimą. Visi tie 13 prašymų dabar yra perduoti Amerikos vyriausybei. Ir dabar Amerikos vyriausybė privalo pripažinti, kad mūsų e, susirūpinimas yra pagrystas ir šiandien įvykusios diskusijos šiame parlamente, aš tikiuosi, mums padės e, žengti tolesnį žingsnį šiuose pokalbiuose. Turime numatyti galimybės pakoreguoti situaciją iki 14 metų vasaros. Komisija štai tokį pasiūlymą pateikė. Ir tada e, komisijos e, nariai išsiaiškins, ar buvo imtasi tų pataisimo priemonių ar ne, ir tada jau nuspręs, ką daryti toliau. Tačiau, gerbimi parlamentarai, aš tikrai e, komisijos pirmininkui tikrai pateiksiu visą informaciją ir visiems komisarams pateiksiu visą informaciją apie tai, kas šiandien vyko, apie šiandienos diskusijas. Dėkoju, dabar kviečiu apibendrinimui ministrą Kurkulą. Prašau. Pirmininkė, gerbėmi parlamentarai, vienintelis būdas išspręsti šią svarbę diskusijose aptartą problemą yra vesti dialogą su JAV. Pagal saugumo garantijų susitarimą atsakomybė tenka komisijai. Ir aš norėčiau paprašyti, kad komisijai būtų suteikta laiko ir būtų ją pasitikima. Taryba taip pat, kaip ir parlamentas, stebės komisijos veiksmus e, dėl saugumo garantijų susitarimo. Daugelis iškeltų klausimų parlamente yra argumentuoti ir mes turime leisti komisijai, atitinkamoms institucijoms e, išspręsti tas problemas per atitinkamą laiką. Per keletą mėnesių žvalgybos ir komunikacijos technologijų darbo grupė, kurią įsteigė prezidentas Obama, pateiks ataskaitą. Jūsų parlamentas balsuos dėl Libė komiteto pranešimo. Ir dabar reikia numatyti laiko, kad būtų galima per tą laiką imtis atitinkamų veiksmų ir bandyti išspręsti iškeltas problemas. Dėkoju. Ačiū, ponė ministrė. Diskusijos baigiamos. Dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl parduodamos ES pilietybės. Dar kartą norėčiau pakviesti ministrą Kurkulą, kad jis pasisakytų tarybos.